gruodžio 29 dienos. Taip pat informuoju apie tai pagal, pagal darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnį kartu su tarybos pirmininkė pas, parašiau reglamento projektą dėl statistinių duomenų apie prekių transportą. Dėkojom. Ponės ir ponai, 2000. E,